Celsiso. Pradėsime balsavimą nuo Vark Van Kartel Sizo pranešimo. Dar suteiksiu galimybę jums susėsti. Wir haben lediglich eine namentliche Abstimmung. Vardinis balsavimas turėtų vykti. Dartmunds. Uh, Pone pirmininkė, aš norėčiau tik sužinoti, ar nėra pažeidžiama tvarka, jeigu uh, galime. Ar negalėtumėm dabar pagal nupratytą tvarką pasveikinti buvusių komisijos pirmininką Barosą įsidarbinus Goldman Sachs? Taip pat aš norėčiau uh, pagal darbo tvarką išreikšti susirūpinimą, kad jo, kaip buvusio komisijos pirmininko pensija, pakankamai yra nepakankama pragyvenimui. Ar tai e, nepažeidžia tvarkos? Į pirmą jūsų klausimo dalį pirmiausia, mo nekėliau, o kita vertus yra taisyklės. Balsuosime dabar. Vardinis balsavimas prasideda. Ar jūs visi suspėjo balsuoti? Baigiame. Pritarta. Mikhailovos pranešimas, taip pat balsuosime vieną kartą, kortelėmis balsavimas prasideda. Tikiuosi visi pabalsavote. Baigiame. Pritarta. Zalba Bidigain ir Gebrandi pranešimas, vardinis balsavimas prasideda. Baigiame balsuoti. Priimtas pranešimas. Cviefkos pranešimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Autola pranešimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Le Breton pranešimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Julio Winkler vardinis balsavimas. Pradedama. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. Zalba Bidigai. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Primta. Šoltės pranešimas. Trys pranešimai, kuriuos parengė Šoltės. Jis prašo žodžio. Prašau, žodis Šoltės. Kolega Šoltės, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Gerbiamos kolegės ir kolegos, prieš balsavimą norėčiau pakalbėti apie kandidatus į Europos auditų rūmus. 256 sutarties straipsnėje yra sakoma, kad taryba kartu su parlamentu turėtų priimti sąrašą ir e, tame sąraše turi atsispindėti valstybių narių kandidatūros. Taigi parlamentui tenka patariamasis vaidmuo, tačiau tai nereiškia, kad taryba neturėtų visai atsižvelgti į Europos parlamento nuomonę. Tai, kas atsitiko ankstesniais atvejais, neturėtų kartotis ateityje. Parlamentas mano, kad Europos parlamento nuomonė yra svarbi, nes jeigu taip nebūtų, tai aš nelabai suprasčiau, kam reikalingos tvirtimo procedūros parlamente. Manyčiau, kad šita informacija yra labai svarbi siekiant stiprinti bendradarbiavimą ateityje. E, abejonių kelia ir tai, kad kandidatų sąraše yra tik tai kandidatai vyrai. O parlamentas visada priminė, kad jisai siekia lyčių pusiausvyros, kad ją reikia užtikrinti. Taigi parlamentas ateityje turėtų labai rimtai pasidomėti šiuo klausimu. O dabar norėčiau pasakyti dar štai ką. Tik tai keturios auditorės dirba audito rūmose ir jeigu situacija nepakis, tai nesulauksime nieko gero. Be to, parlamentas e, aiškiai pasakė komisijos pirmininkui Junkerui, kad komisarų skaičius neturėtų būti mažesnis negu ankstesnėje kadencijoje. Taigi reikia laikytis tų nuostatų. Ačiū pranešėjui. O dabar trys pranešėjo parengti pranešimai, vardinis balsavimas dėl jų. Slaptas balsavimas dėl e, Lazaros stavų Lazarų. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta slaptas balsavimas dėl Huavo Figereido pranešimo. Pasuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Ir slaptas balsavimas dėl Leo Brinkat. Balsuojame. Am alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Baigėme. Atmesta. Wir kommen nun zum Bericht Lange. Ich Lange pranešimas. Tam parlamento ir tarybos buvo susitarta. Kapel pranešimas. Septintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? mažai dalyvavo balsavime, todėl prašau balsuoti kortelėmis, kad būtų galima įsitikinti, koks rezultatas. Baigiame. Priimta. Aštas, aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaiko, atmesta. Dešimtasis, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Devintasis, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Komisijos pakeitimas su pakeitimais, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Varnis balsavimas dėl viso teisės akto. Baigime balsuoti. Priimta. Langant pranešimas, ketvirtasis punktas, kas už, prieš susilaiko priimta. Šeštasis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 22 straipsnio pirmasis pakeitimas, kas už, Baigime varnį balsavimą. Atmesta. 23 straipsnis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 24 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. 30 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. 31 už, prieš, susilaiko priimta. 44 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. 48 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. 40 Antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. Ankstesnis tekstas, 49 straipsnis, pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, prasideda. Ar visi balsavote? Baigiame priimta. Trečioji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. 51. Trys dalis pirmoji už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Trečioji vardinis balsavimas prasideda. Ar visi balsavote? Baigime. Priimta. 53 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. 54 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. 55 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. 57 už, prieš, susilaiko priimta. 58 vardinis balsavimas. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. 60, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 66, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko primta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko primta. 69 už, prieš, susilaiko primta. 701 dalis už, prieš, susilaiko primta. Antroji už, prieš, susilaiko primta. 71 už, prieš, susilaiko primta. 72 už, prieš, susilaiko primta. 63 už, prieš, susilaiko, priimta. Konstatuojama dalis G už, prieš, susilaiko, priimta. Rezoliucija visą apimtimi su pakeitimais balsuojama vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. Gerai pranešimas. Devintasis už Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. SND. 23. Partinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. 24 už prieš susilaiko priimta. 27 už prieš susilaiko priimta. 28 dalimis už prieš susilaiko priimta. Antroji už prieš susilaiko priimta. 31 vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. 39 pirmoji dalis už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 41 dalimis už. Pirmoji už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 45 vardinis balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Baigiame priimta. 47 už, prieš, susilaiko, priimta. 48 dalimis, kas už pirmąją, prieš, susilaiko, priimta. Antroji už, prieš, susilaiko, atrodo, kad pritarta, bet verčiau balsuokime kortelėmis. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Primta. 51 varnis balsavimas. Baigiama. Primta. 52 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko primta. Antroji už, prieš, susilaiko primta. 55 už, prieš, susilaiko primta priimta. 56 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji už, prieš, susilaiko, priimta. 69 už, prieš, susilaiko, priimta. 92 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. 98 už, prieš susilaiko priimta. K konstatuojama dalis už prieš susilaiko priimta. T už prieš susilaiko priimta. V už pirmąją dalį prieš susilaiko priimta. Antroji už prieš susilaiko priimta. Rezoliucija su pakeitimais vardinis balsavimas pasidaro.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 Manau, kad mikrofonas veikia, pabandykite. Klopfen Sie mal dran, ich klappe ja, dich an. Jetzt. Pirmininkė, balsavime jūs paminėjote vieną darbo tvarkos taisyklę. Jūs sakėte, kad labai sunku buvo nustatyti, koks uh, E, balsų santykis. Sakėte, kad SND ne visiškai aišku, kas balsuoja. Ar tai reiškia, kad ne visi balsuoja, ar tas ekranas visiškai netaip rodo? Frau Kollegin von Storch. Kolegė von Storch, aš nesakiau, kad man kyla sunkumų. Aš sakiau, kad uh, reikėtų palengvinti man gyvenimą, o aš kreipiu dėmesį į kiekvieną balsuojantį, be kitako ir jūs. Vardas balsavimas dėl Damato pranešimo. Ar visi suspėjo pabalsuoti? Baigiame. Primta. Breso pranešimas. Septintas vardas balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. 18. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis vardinis balsavimas prasideda. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. 31. Kolegė Breso norėtų pateikti pakeitimą žodžiu. Žodis jums. Grazie, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Taigi, mano žodinis pakeitimas štai koks. Čia yra pritariama koordinavimo veiklai. Ir kad būtų kad būtina koordinuoti kalnakasių gelbėjimo veiklą. Ar kas nors prieštarauja? Tada balsuokime dėl šio pakeitimo žodžių. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 36. Pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame dėl jo. Baigiame. Atmesta. Antrasis pakeitimas, taipogi vardinis balsavimas prasideda. Ar visi balsavote? Teigiame. Atmesta. Trečiasis pakeitimas, vardinis balsavimas prasideda. Baigėsim. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, vardinis balsavimas prasideda. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. 47, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji už, prieš, susilaiko priimta. Ir rezoliucija su pakeitimais, dėl jos balsuojame vardiniu balsavimu. Prasideda balsavimas. Ar visi balsavote? Baigiame. Primta. Kurao. Pranešimas, kas už pirmąjį dalį, kas prieš, susilaiko primta. Antroji už, prieš, susilaiko atmesta. Trečiasis straipsnis, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko primta. Antroji už, prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtasis straipsnis koravo pakeitimą žodžio. Ich glaube, it works. No, not working. Okay. Thank you, Mr. Chair. Ačiū. Aš norėčiau tokį pateikti žodinį pakeitimą, koks yra nurodytas jūsų balsavimo sąrašo gale. Ah, <laughs> davon habe ich jetzt auch Kenntnis genommen. Gibt hm? es Einwände? Manau, susipažinote, jeigu niekas neprieštarauja, balsuokime dėl šio pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Penktasis, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Trečioji už, prieš, susilaiko atmesta. Septintasis už, prieš, susilaiko priimta. Vienuoltas dalimis, pirmoji už, prieš, susilaiko priimta. Antroji už, prieš, susilaiko atmesta. Dvyliktas, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji už, prieš, susilaiko atmesta. 13. Taipogi koravo žodinis pakeitimas. Ačiū. Taip pat e, balsavimo sąrašo pabaigoje yra ir šis pakeitimas. Tiesiog perskaitykite, ar kas prieštarauja kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 14. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji už, prieš, susilaiko atmesta. 15. Pakeitimas žodžiu, kuris taip pat yra suformuotas raštu koralą. Dėkuoju, pirmininkė. Jame apsižvelgiama į tą balsavimą dalimis, tačiau žodelis particularly yra papildomai įtrauktas ir tai yra nurodyta balsavimo sąrašo pabaigoje. Jeigu norite, kad dar užtruktume keletą minučių, aš galiu perskaityti. Norite, kad perskaityčiau? Gerai. Ačiū kolegai Goravo. Nemanau, kad reikia. Taigi. <laughs> Dann stimmen wir mit dem mündlichen Änderungsantrag in zwei. Taigi balsuoti dviem dalimis nereikia, galima balsuoti dėl vieno pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 17.3 dalis, pirmoji už, prieš, susilaiko priimta. Antroji už, prieš, susilaiko priimta, atmesta. Trečioji už, prieš, susilaiko atmesta. 21 dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji už, prieš, susilaiko priimta. Trečioji už, prieš, susilaiko priimta. 24 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta, antroji už, prieš, susilaiko priimta, trečioji už, prieš, susilaiko priimta. 26 už, 24 trečioji dalis pavardinis balsavimas pasitiksinimui. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. 26 už, prieš, susilaiko priimta. 32 ir yra koravo žodinis pakeitimas. Jūs žinot, ką aš pasakysiu, ko gero. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tą pakeitimą žodžių, kuris yra nurodas balsavimo sąraše. Ačiū, kolega Korao. Ar kas prieštarautų? Ne. Balsuojame pirmiausia už pirmąją dalį, prieš, susilaiko, priimta. Antroji už, prieš, susilaiko, atmesta. 33 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta antroji už, prieš, susilaiko priimta trečioji už, prieš, susilaiko prim, atmesta. 35 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta antroji už, prieš, susilaiko priimta. Vardinis balsavimas dėl viso teksto su pakeitimais. Prasideda. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. Paskutinis pranešimas, dėl kurio reikia balsuoti. Ždanoka ir Blinkevičiūtė parengė jį trečioji dalis, trečioji, tas skirsis, pirma dalis už, prieš, antroji už, prieš, susilaiko atmesta. Trečioji už. Dėl tos dalies prašoma balsuoti kortelėmis, tai ir darome. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. Trečioji kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Penktasis pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji už, prieš, susilaiko, priimta. Trečioji už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtoji už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtoji dalis kortelėmis. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. atsiprašau, šeštas straipsnis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Septintasis, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. Aštuntas, trys dalis, pirmoji už, prieš, susilaiko priimta, antroji už, Antroji vardinis, atsiprašau, prasideda. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. Trečioji, taipogi vardinis balsavimas prasideda. Baigiame. Priimta. Dešimtasis dvi dalys vardinis balsavimas už pirmąją. Ar visi balsavote? Baigime. Priimta. Antroji balsuojama vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Baigime. Priimta. 15, 3 dalis. Pirmoji už, prieš susilaiko priimta. Antroji už, prieš susilaiko priimta. Trečioji už, prieš susilaiko priimta. 18 varnis balsavimas pasideda. Ar visi balsavote? Baigėsi. Priimta. 21 dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji už, prieš, susilaiko atmesta. 21 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta antroji dalis už, prieš, susilaiko atmesta. 23 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta antroji dalis už, prieš, susilaiko atmesta. 24 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta antroji dalis už, prieš, susilaiko atmesta. Pone Fonuštovičius, jūs nebalsavote. 26. Kas už? Prieš. Susilaiko. Balsuokime kortelėmis. Daug žmonių susilaikė. Atsiprašau. Dabar vardinis balsavimas. Dėl 26. Baigiame. Atmesta. 28. Pirmoji dalis varnis balsavimas. Baigiame. Primta. Antroji varnis balsavimas prasideda. Baigiame. Pritarta. Trečioji varnis balsavimas. Baigiame. Priimta. 29. pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta. Antroji už prieš susilaiko priimta. Trečioji dalis už prieš susilaiko atmesta. 31. Aštuonios dalys. Pirmoji už, prieš, susilaiko primta. Antroji už, prieš, susilaiko primta. Trečioji vardinis balsavimas prasideda. Ar visi balsavote? Baigime. Baigta. Ir atmesta. Atsiprašau. Priimta ketvirtoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Penktoji už, prieš, susilaiko priimta. Šeštoji vardinis balsavimas pradame. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. Septintoji už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntoji už, prieš, susilaiko priimta. 33. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji už, prieš, susilaiko priimta. Trečioji už, prieš, susilaiko priimta. 34. Penkios dalys. Pirmoji už, prieš, susilaiko priimta. Antroji už, prieš, susilaiko primta. Trečioji už, prieš, susilaiko primta. Ketvirtoji, trečioji balsuojame kortelėmis. Ar visi balsavote? Baigiame. Primta. Ketvirtoji už, prieš, susilaiko primta. Penktoji už, prieš, susilaiko primta. 35 keturios dalys visos vardinis balsavimas. Pirmoji. Ar visi balsavote? Baigime. Primta. Antroji balsuojame kortelėmis. Baigėme. Primta. Trečioji kortelėmis. Ar visi balsavote? Baigime. Priimta. Ketvirtoji. Taipogi kortelėmis. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. 37. Pirmoji dalis už, prieš susilaiko priimta. Antroji kortelėmis vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. 40 už, prieš, susilaiko, atmesta. 41 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji už, prieš, susilaiko, priimta daug susilaikiusiųjų turėtume balsuoti kortelėmis. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. 42 kas už, kas prieš, susilaiko atpinta. 46, 4 dalis, pirmoji už, prieš, susilaiko priimta. Antroji už, prieš, susilaiko atmesta. Trečioji už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtoji už, prieš, susilaiko, primta. 47. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, primta. Antroji už, prieš, susilaiko, primta. 49. Trys dalys. Pirmoji už, pirmoji dalis vardės balsavimas kortelėmis balsuojame. Baigiame. priimta. Antroji kas už, prieš, susilaiko trečioji kortelėmis. Ar visi balsavote? Baigiame. 50. Kas už, kas prieš, susilaiko primta. 51. Kas už pirmąją, prieš, susilaiko primta. Už antrąją, prieš, susilaiko primta. 52 varnis balsavimas pasideda. Ar visi balsavote? Baigime. Priimta. 54 trys dalis, pirmoji už, prieš susilaiko priimta, antroji už, prieš susilaiko priimta, trečioji už, prieš susilaiko atmesta. 55 dvi dalis, pirmoji 54 trečioji dalis kortelėmis. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. 55 pirmoji dalis. Prieš. Suslaiko. Priimta. Antroji už. Prieš. Suslaiko. Priimta. 56 pirmoji dalis už. Prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. 59 vardinis balsavimas kortelėmis. Ar jūs balsavote? Baigime. Priimta. 61 dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. 61 už, prieš, susilaiko, primta. 63, 3 dalis, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, primta. Antroji už, prieš, susilaiko, primta. Trečioji už, prieš, susilaiko, primta. 65 už, prieš, susilaiko, primta. Atmesta. 66 vardinis balsavimas prasideda. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. 67 už prieš susilaiko atmesta. A konstatuojant dalis pirmoji už prieš susilaiko priimta. Antroji už prieš susilaiko priimta. C pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta. Antroji už prieš susilaiko priimta Trečioji dalis balsavimas kortelėmis. Ar visi balsavote? Baigiame. Primta. D. Varnis balsavimas pasideda. Ar visi balsavote? Baigiame. Primta. E Pirmoji dalis kortelėmis. Baigiame. Priimta. Antroji kortelėmis. Baigiame. Atmesta. G, kas už, kas prieš, priimta. H už, prieš, susilaiko atmesta. Į dalimis pirmoji už, prieš, susilaiko priimta. Antroji už, prieš, susilaiko atmesta. K, trys dalis. Pirmoji už, prieš, susilaiko priimta. Antroji už, prieš, susilaiko atmesta. Trečioji už, prieš, susilaiko, atmesta. M už, prieš, susilaiko, atmesta. M balsuojimo kortelėmis. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. Atsiprašau. Q. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko primta. Antroji už, prieš, susilaiko, neaišku, pasuokime kortelėmis dėl antrosios. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. S pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, pinta. Antroji už, prieš, susilaiko priimta. T už, prieš, susilaiko priimta. V, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji už, prieš, susilaiko priimta. Trečioji už, prieš, susilaiko priimta. AB, pirmoji dalis, už, prieš, susilaiko priimta antroji už, prieš, susilaiko primta. AF kortelėmis balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Primta. AG pirmoji dalis balsuojame kortelėmis. Ar visi balsavote? Baigiame. Primta. Antroji taipogi balsavimas kortelėmis. Ar visi balsavote? Baigiame. Primta. AI kas už? Kas prieš? Susilaikė. Neaišku, balsuokime kortelėmis. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. Prieš balsuodami už visą rezoliucijos tekstą turėtume per likusi laiką kuo sparčiau išeiti iš salės, jeigu nenorite kalbėti dėl balsavimo motyvų. Taigi, varnis balsavimas dėl viso rezoliucijos teksto su pakeitimais. Ar visi balsavote? Neištraukite kortelių, balsavimas baigėsi. Priimta.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 Meine Damen und Herren, wir kommen zu den Stimmerklärungen. Ponios ir ponai, dabar aiškinimai dėl balsavimo. Sie wissen, dass der Herr Präsident. Jūs žinote, kad pirmininkas neleido ponui Koparvinui Mikė, neleido pateikti savo paaiškinimą dėl balsavimo.